Gerbėjai kolegos, manau, kad mes galėtume pradėti posėdį. Aš norėčiau pakviesti visus komiteto narius įdėti į balsavimo aparatą balsavimo korteles ir pasiruošti balsuoti. Pirmasis punktas mūsų posėdžių darbo tvarkė yra balsavimas dėl 2014 metų Junktinių tautų klimato kaitos konferencijos Limoje. Peru mes parengėme rezoliuciją ir manau, kad mes galime pradėti balsavimą. 20 pakeitimas. Atsiprašau, dėvi komiteto pirmasis pakeitimas. Pirma, pirmoji pastraipa, pirmasis dėvė pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dvidešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 23 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Pasitikrinkime. Gerai. Tikriname. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas? Ne? Gerai, atsiprašau. Dabar balsavimas baigtas? Ir rezultatas yra toks patvirtinta. 24 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 25 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 26 pakeitimas kas už, kas prieš Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Vystymosi komiteto 20 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Dėvi komiteto devintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 28 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 29 pakeitimas. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau. 30 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dėlė komiteto 22 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 31 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau 32 pakeitimas. Kas už? Ne. 32 pakeitimas. Jisai būtų atkritęs, jei mes būtume patvirtinę 31 pakeitimą. Bet kadangi jisai buvo atmestas, balsuojame. 32 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 33. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 34 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 35. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dėvi penktasis komitetas. Pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Gerai, pasitikrinkime. Galite balsuoti. Socialistų ir demokratų frakcija turi vien, uh, vienu balsu per daug. Gerai, dabar jau gerai. Dabar balsavimo procedūra baigta. Patvirtinta. Toliau 37 buvo atsimtas, taigi 38. 38 kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Keturiasdešimtasis pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 42 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 43 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dėvė komiteto antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau 44 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 45 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę. Pasitikrinkime. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 46 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau 47. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta, bet gal uh, pasitikrinkime. Taigi galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 48 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 93 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 49 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 51 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 52 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. Toliau 53 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 56 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 57 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę, patvirtinta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 61 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 62 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 63 pakeitimas kas už, Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 64. Pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dėvė 15. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 66 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 67 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę, patvirtinta. Pasitikrinkime. Gerai, galime balsuoti. Vienu balsu SND yra per daug. Dar, vie, dar viskas, dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dėvė komitetas 17. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Toliau 68 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė patvirtinta. DV19. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 94 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 70 pakeitimas ir balsuosime tik dėl antrosios dalies. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 112 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 90 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 16. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo, kad atmesta, bet galime pasitikrinti, taigi balsuojame. visi balsavote, tuomet balsavimo procedūra baigta. Atmesta. Toliau dėvi komiteto šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 71 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 918, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime gerai nes neaiškiai buvo pakeltos rankos. Balsuojame. Visi balsavote? Balsavimas baigtas? Atmesta. Toliau 75 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 76 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 78 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. D11 pakeitimas kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau 74 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 73 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 921 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 80 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 81. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 9.12. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 82. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 9.7. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 84 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 86 kas už, kas prieš, kas susilaikė, Man atrodo, kad atmesta, bet gal vis dėlto pasitikrinkime. Balsuojame. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Atmesta. 87. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau 88, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 89, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 90, kas už, kas prieš, patvirtinta. 98, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 92. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 93. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 94. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 95. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 96 pakeitimas balsuosime tik dėl antrosios dalies. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau 97 kas už? Kas prieš? kas susilaikė, patvirtinta. 101 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 102 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 98. kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 105. pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 106. pakeitimas, kas už, kas susi... prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 104 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 109 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 110 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 111 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 113 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 114 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 115 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 107 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 116, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 117 pakeitimas, kas už, niekas, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 118 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 119. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 120 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau. Pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dėvi pirmasis pakeitimas skirtas šiai daliai, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Devė jo pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. DVA pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. DVB pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. DVC pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė atmesta. Dėvi komiteto D pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta, bet galim pasitikrinti balsavimo rezultatus, balsuojame. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta didelė balsų persvara. Toliau. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dėvi komiteto N pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dėvi E pakeitimas, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Triliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Penkioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Šešioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dėvė komiteto K pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dėvė komiteto F pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 17 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dėvė komiteto L pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 18 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 19 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 9 komiteto G pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dėvė uh, komiteto H pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dėvi komiteto į pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dėvi komiteto O pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dėvi komiteto P pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dėvi komiteto Q pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dėvi komiteto R pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ir dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl rezoliucijos. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Rezoliucija patvirtinta 56 balsavus už, dviem prieš ir devyniems susilaikius. Taigi sveikinu visus, kas pasirašė po šią rezoliuciją. O dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra prie 11 punkto. Ir dabar kalbėsime dėl dėrybinio mandato, rengiant pranešimą dėl diagnostikos in vitro medicinos prietaisais. Aš nežinau, ar pranešėjas ką nors norėtų pasakyti. Ne, tuomet mes galime iš karto perėti prie balsavimo. Ir norėčiau Jums tiesiog priminti, kad balsuosime e, be pakeitimų ir reikia, kad e, šis mandatas būtų patvirtintas kvalifų e, nustatytai balsų persvarą. Tai reiškia, kad 35 balsai turi būti už šį mandatą. Prie komiteto pirmininkas pranešėjai, šešėlinė pranešėjai. Uh, dalyvaus trišaliuose dėrybose ir jiems reikia mandato. Prašau balsuoti. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Labai aiškus mandatas. Gerai, tuomet galime eiti toliau. 12 darbo atvarkės punktas. Čia taip pat dėrybinis mandatas medicinos prietaisų srityje. Čia vėlgi reikia kvalifikuotos daugumos. Balsuojame dėl mandato pradėti dėrybas. Dėl pozicijos pirmojo svarstymo metu dėrybinė komanda susideda iš praneš... pirmininko pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų. Ir iš IMKO komiteto yra pranešėjas. Ar nori pranešėjas ką nors pasakyti? Ne. Tuomet pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. patvirtinta. Galime perėti prie 13 punkto. Čia vėlgi balsavimas, norint patvirtinti nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją. Vieną kartą balsuosime, balsuojame.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 Avete votato tutti o qualcuno? Ar visi balsavo, gal kas nors pamiršo? Šešiasdešimt keturi balsavusieji, todėl balsavimą baigiame. Patvirtinta. Dėkojame už balsavimą ir dabar E, nutraukime posėdį iki 4.30. Tuomet pradėsime e, viskas stabilumo. Rinkos stabilumo rezervo sukūrimas ir veikimas.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 Uh, ladies and gentlemen. Uh... Ponės ir ponai, laba diena. Dėkoju visiems už tai, kad atėjote. Galbūt ir salės gale esantys žmonės galėtų susėsti, tada galėsime pradėti darbą. Ir stengiamės neprarasti nei minutės laiko, nes šiandieną mūsų darbo tvarkė yra pakankamai intensyvi. Taigi dėkoju už supratingumą. Uh, Sveiki atvykę. Aš esu pranešėjas Europos parlamento vardu dėl e, apivartinių taršos leidimų priekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo klausimo. Kaip jūs žinote, sausio 22 dieną buvo pateiktas šis pasiūlymas iš komisijos ir jis yra didesnio paketo dalis, tai yra energetikos paketas iki 2030 metų. Europos e, tai, Sąjungos taryba taip pat aptarnėjo šitą pasiūlymą prieš porą savaičių. Kaip žinote, apivartinių taršos leidimų priekyba yra labai dažnai aptarinėjama tema visur, tiek ir Europos parlamente, tiek taryboje, tiek komisijoje, tiek ir pilietinės visuomenės grupėse. Mes žinoma labai sveikiname visą darbą, kuris buvo atliktas komisijoje, analizuojant šitą sistemą ir pateikiant pasiūlymą. Komisijos darbas atspindi Europos parlamento išreikštus pageidavimus ir raginimus. Mes raginame iš naikinti struktūrinius taršos leidimų priekybos sistemos trūkumus. Ponios ir ponai, norėčiau Jums priminti prieš dvi savaitės, kas buvo pasiekta spalio 24 dieną taryboje. Taryba patvirtina, kad taršos leidimų priekybos sistema ir toliau lieka pagrindinis ES instrumentas, skirtas pasiekti ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų sumažinimo tikslus. Ir tai yra viena iš paskatų e, pramoniai taikyti inovacijas ir naujoves. Tokia buvo citata. Prieš pateikiant Envi komiteto pranešimo juodraštinį variantą prieš pradedant plačiasias diskusijas, manau, kad svarbu išklausyti įvairius ekspertus, kad išgirstume įvairių požiūrį iš įvairių suinteresuotų pusių. Kaip žinote, Envi komitetas dirbs kartu su ITRE komiteto nariais prie šio pasiūlymo ir planuojama balsuoti Envi komitete vasario mėnesį. Mano kolega Antonijo Tajani, kuris yra ITRE atstovas rengiant e, mūsų projektą, atsiprašė, kad negali dalyvauti. Bet tikiuosi, kad jūs visi esate matę jo pranešimo projektą ir noriu pasinaudoti progą ir padėkoti parlamento politiniam skyriui, kuris e, bendradarbiavo su mumis ir galėjo atvykti, nors pakvietėme labai e, likus nedaug laiko iki posėdžio. Daugumas jūsų žinote, kad apskaitimas nuomonėmis paskutinėmis dienomis, savaitėmis ir mėnesiais vyko labai intensyviai, taigi e, noriu už tai Jums padėkoti. Dėkoju šešėliams pranešėjams Martinui E, Grotai ir kitiems šešėliams pranešėjams. Aš tikiuosi, kad e, mūsų šio seminaro eiga vyks sklandžiai. Jūs turbūt žinote, kad šią popietę įvyko, vyksta dar vis pirmasis pilnas posėdis naują kadenciją pradėjusios komisijos. Klimato kaitos generalinio direktorato komisaras mus patikino, kad jis dalyvaus mūsų susitikime, tik tai turės truputį pavėluoti, būtent dėl to pirmojo komisijos narių posėdžio. Tai jis prisijungs tik tai truputį vėliau. Na, noriu pasveikinti Hauke Hermaną. Jam sėksiu žodį netrukus, o visų pirma norėčiau labai trumpai apžvelgti, kas mūsų laukia šiandieną. Matijas Grotė pirmininkaus vienai sekcijai. Ten bus žiūrima į tai, kokį poveikį komisijos pasiūlymas darytų rinkai ir kainoms. Noriu pasveikinti tris kalbėtojus - Luka Tašinį, Andrei Markov ir dar vieną pranešėją. Jie pasisakys. O po to antrojoje sekcijoje vyks suinteresuotų pusių diskusija, jai pirmininkaus kolega Ianas Dankanas. Ir išklausysime Jasoną Andersoną, Jessis Kaups, Peterį Borčiaką ir e, pana Foresterį. Tokie kalbėtojai mūsų laukia šią popietę. Kaip žinote, kaip matote, šiandienos darbotvarkė yra tikrai intensyvi ir mes tikrai norime, kad kaip galima daugiau Europos parlamento narių galėtų užduoti klausimus mūsų e, pranešėjams ir kad pranešėjai galėtų į tos klausimus atsakyti. Taigi, Labai norėčiau paprašyti visų pasisakysiančių neviršyti jums paskirto kalbėjimo laiko. Taigi, nedelsant noriu pasveikinti Hauką Hermaną, kuris yra Eko instituto vienas vyriausių praneš, e, mokslių tyriejų Vokietijoje. Hauke Hermanas yra e, taršos leidimų priekybos sistemos vienas iš ekspertų Jis domisi taip pat tą pramonės šaką, tomis šakomis, kuriuose sunaudojama daug energijos. Prašau žodis Jums. Dėkoju, sveikinu visus susirinkusius į mūsų seminarą. Šiandieną susirinkome tam, kad aptartume rinkos stabilumo rezervo sukūrimo galimybę ir e, noriu padėkoti už suorganizuotą susitikimą. Noriu padėkoti kolegai Šonu Hidį, kuris atliko labai puikų darbą, kviesdamas įvairius ekspertus ir įvairių suinteresuotų pusių atstovus. Kaip visi žinote, prieš dvi savaitės ES taryba patvirtino, kad reikia sukurti rinkos stabilumo rezervą ir, aišku, tarybos išvados dar nėra e, visiškai nekeičiamos, bet ir todėl manau, kad Europos parlamentas turėtų išsakyti ir savo nuomonę dėl tokio rezervo. Ir todėl mes norėtume aptarti tai, kas būtų aktualiausia ir įdomiausia jums. Ir tikiuosi, kad mes irgi galėsime savo indėlį įnešti. Ir visų pirma, savo pranešime bandysiu apžvelgti e, taršos leidimų pertekliaus e, kaitą ateityje. Čia matote iliustraciją, koks buvo perteklius iki 2020 metų. Matote, kad e, tų leidimų jau yra pakankamai nemažai. Ir yra ir lankščių pakankamai mechanizmų, bet tas perteklius nesumažės labai stipriai. Ir šiandieną aš pristatysiu Jums du scenarius. Vienas yra stabilus, pastovus, vieno procento sumažėjimas išlakus srityje Ir jeigu suskaičiuotume, koks yra skirtumas tarp leidimų išduodamų ir e, išlakų realaus skaičiaus, pamatysime, koks yra perteklius. Čia matome irgi skaičius 2 milijonai, manau, kad jums nieko čia naujo nėra, bet ką matote, kad perteklius sumažės ateityje ir perteklius gali būti arba didesnis, arba mažesnis, priklausomai nuo scenarius, kuris realizuosis. Bet po to tas perteklius vėl išauks. Tiksliai skaičių negalime pasakyti, kaip prieš porą metų mes susiteikėme, buvome susitikę, tai aš galvojau, kad skaičius bus 1,4 milijono, bet e, paaiškėjo, kad klydau. Šio rezervo funkcionavimas koks jis būtų. Nu, jis pradėtų veikti nuo 2021 metų. Ir kalbant apie e, leidimų perteklių, tai yra nustatytas e, aukštesnis slengstis 12 procentų ir taip pat e, leidimai bus mažinami, kiekvienais metais bus išduodama leidimų 100 100 milijonų tonų mažiau. Aš čia pateikiau tris galimybės, e, kas būtų, jeigu pradėtume šį rezervą naudoti anksčiau ar vėliau. 2017 metai buvo tokia data, aptarinėjama dažniausiai. Čia perteklius būtų 2,5 arba 2 milijardai tonų ir galima būtų tas atsarginės, atsarginius leidimus perkelti į rinkos stabilumo rezervą. Tokiu būdu galėtume kontroliuoti leidimų perteklių rinkoje. Na ir dar vienas mano pasiūlymas, ką galima būtų daryti, būtų galima sumažinti leidimus priklausomai nuo to, kiek jų realiai rinkoje reikėtų. Tai tokiu būdu taip pat galėtume mažinti leidimų perviršį. Taigi taip trumpai pristačiau tris galimybės, o dabar gali, aš manau, kad kitoje sekcijoje galėsime padiskutuoti išsameu apie tai, kokį poveikį tai galėtų turėti. Dėkui. Ačiū, ponė Hermanai. Dėkoju už tai, kad neviršijote jums skirto laiko nes iš tiesų truputėlį jau vėluojame, pradėjome šiek tiek vėliau. Taigi kviečiu atsisėsti prie kitų pranešėjų, aš padarysiu tą patį, o dabar kviečiu kolegą Matijas Grotę, kad jis pirmininkautų mūsų seminarui. Dėkui. Auch von meiner Seite wünsche ich einen guten Tag und freue mich, dass so viele gekommen sind. Labą dieną. Labai ačiū. Malonu, kad susirinkome. Ši rinkos rezervaus sistema egzistuoja jau keletą metų. Aš e, labai atidžiai sekiau. Um, pasisakiau dėl atidėjimo. E, uždavinėjau netgi klausimus komisarui, tačiau man buvo pasakyta, kad e, na, užims viskas metus. Mm, dabar jau iš, e, lyg šiek tiek aiškiau tas atidėjimas e, šiek tiek yra pasiektas, dabar jau pasiektas pasižiūrėsime visi kartu, kaip ši sistema gali būti patvirtinta, kad visi galėtų dalyvauti toje sistemoje ir kad žinotumėm aiškiai, kur link einame. Apsirūpinimo saugumas visų pirma ir taip pat instrumentas pats. Galbūt tą instrumentą reikėtų kažkaip mm, šiek tiek nuglūdinti, kad nebūtų 28 skirtingų sistemų kiekvienoje valstybėje nes manau, kad ES finansų ministrai yra be galo kūrybingi. Todėl norėčiau pirmiausia pristatyti sąrašą, po to pereisime prie diskusijos. Pristatau jums Frank Markus Ferdinand, jis papasakos apie rinkos stabilumo rezervo poveikį um, uh, Aš esu Magas Ferguson ir mes parengėme priemonę, kuri gali simuliuoti e- šio rezervo poveikį dėdimų balansų ir kainoms. E, ši priemonė leidžia mums keisti įvairius parametrus ir nežinau, ar jūs tą matote čia ar ne, galime pakeisti pradžios datą. Da, po to galime stebėti, kaip yra atidedami leidimai. Ir aš pabandysiu Jums parodyti, kokie, kaip atrodo skirtingi scenarijai. Visi scenarijai, kuriuos matysite, yra parengti atsižvelgiant į e, taryboje aptartus 28 e, tikslus energetikos e, ir tvarumo srityje. Aš detaliai nesigilinsiu to, kaip mes rengiame jų scenarijus, bet galėsiu pat atsakyti klausimus. Pirmiausia, norėčiau kreipti sudėmėsi į komisijos pasiūlymą. Jūs čia matote. Da, iš kairės, kokia yra dabartinė situacija ir kad e, susidarė perteklius. Ir iš dešinės jūs matote, da, kaip tai paveikia kainą. Jeigu pamatysite į tą vietą, kur rašoma apie rinkos balansą, pamatysite kad bendras kiekis šiek tiek sumažėjus šiuo metu, tačiau po to, kai galima bus atidėti leidimus, tuomet perteklius dar kartą padidės E, maždaug 2020 metais. Po to, kai pradės veikti mechanizmas, mes pamatysime, pamatysime kaip perteklius mažėja po truputėlį laipsniškai ir praktiškai išnyksta 2030 metais. Ta vieta, kuri yra nuspalvinta čia, e, tai yra tas laikas, kai bus, kai e, bus taikomas šis stabilumo rezervas Ir mes tikimės, kad iki 2020 metų ši, e, šis stabilumo rezervas padės mums išimti iš rinkos e, milijoną 300, 1,3 e, milijono leidimų. Ir jūs taip pat matote, kaip keisis ir kaina, ypač po to, kai į rinką sugrįž atidėti leidimai. Ir maždaug 2021 metais pradės viskas vėl laipsniškai gydėti ir tuomet kaina padidės iki 35 eurų tai maždaug 2030 e, metais. Be abejo, kyla klausimas, kaip mes galime simuliuoti, modeliuoti e, šio stabilumo rezervo veiklą. Ir jūs dabar matote, kad jeigu aš pakeisiu kai kurios e, E, kai kurios parametrus keičiasi, atsiranda oranžinė linija. Ir pirmiausia, pažvelkime rinkos balansą. Jei nebus taikomas stabilumo rezervo mechanizmas, tuomet e, perteklius tik tai didės. O ir kaip jūs matote iš dešinės, tokiu atveju kainos išliks labai mažos, net ir 2020 metais. Ir po to, kai rinka pateks atidėti leidimai, ta kaina dar labiau padidės. Ir po kažkiek tai laiko kainos pradės didėti. Taigi, jį, tas rezervas gali padėti mums maždaug 9 eurais padidinti kainą laikotarpį nuo 2021 iki 2030 metų. Taigi perteklių turėsime dėl ilgą laiką, o tai reiškia, kad nebus investuojama į mažanglės e, įskrenčias technologijas. Visi šie parametrai yra sudėlioti taip, kad galima įvairiai e, vertinti mechanizmo poveikį. Pažiūrėkite, pažiūrėkite, jei mes pradėsime taikyti šį rezervą jau 2018 metais. Pažvelkime, kokia bus situacija. Čia iš kairės jūs matote, kad perteklius pradės mažėti 2018 metais Tačiau po to, kai rinka vėl bus e, sugrįž e, atidėti e, leidimai, tuomet MSR nesusitvarkys. Ir iš dešinės jūs matote iš esmės tą patį. Kainos pradės didėti iki 2000, dar prieš 2000, iki 2020 metų, tačiau jos e, po to beveik išsilygins. Ir e, tai visiškai neišspręs per nedik didelio leidimų skaičiaus problemos. Taigi, kągi galima būtų daryti? Galima iš karto perkelti atidėtos leidimus į rezervą ir čia aš jums parodysiu, kaip tai atrodys. Jei pažvelgsime į rinkos balansą iš kairės, jūs pamatysite, kad perteklius iš karto mažėja, iš karto po to, kai pradeda veikti MSR. Tai yra rinkos stabilumo e, rezervas, o iš dešinės jūs matote, kad e, kainos didės laipsniškai, bet užtikrintai. Ir prieš baigdamas aš noriu pasakyti, kaip galima keisti uh, uh, slengstinės vertes. Jeigu aš, pažiūrėjau, sumažinsiu uh, iki 10 procentų pasitraukimo koeficientą, komisija siūlo 20 procentų, jūs pamatysite, kad, kad šiek tiek pasikeičia visos trajektorijos, tiek, nesvarbu, ar kalbėsime apie rinkos balansą, tiek ar apie kainas. Ir pasitraukimo koeficientų padidinimas turės panašų poveikį. Jeigu aš padidinsiu iki vienos gigatonos e, e, ir iki 600 e, nustatytą limitą. Pamatysime štai čia dabar, kas vyks. Ir iš esmės jį. Iš esmės, jei bus numatyta maž, maže, mažesnė slengsnė vertė, tuomet uh, mes turėsime geresnį rezultatą. Išbaigdamas noriu pasakyti, kad mums atrodo, kad rinkos stabilumo mechanizmo alternatyvos variantai e, yra, e, turi būti nagrinėjami, atsižvelgiant į tai, kaip tai įtakos leidimų perteklių ir kainą. Ir mes taip pat pastebėjome, kad e, pagrindinių parametrų keitimas tik tai neženkliai keičia kainą ir dabartinę situaciją. Ir viena iš, vienas iš pagrindinių Vienas iš pagrindinių veiksnių tai yra to rezervo panaudojimo data ir data, kada bus sugražinti į rinką atidėti leidimai. Dėkuoju. Toliau mes kalbėsime apie tai, kaip rinkos stabilumo rezervas paveiks ATL rinkos balansą ir kainas. Ir uh, mūsų kalbėtojas atstovauja Londono ekonomikos mokyklai. Labadiena, aš esu Luka Taskynė iš Londono ekonomikos mokyklos ir tai tenai aš dirbau Grantham e, mokslinio tyrimų institute. Mano tikslas yra e, bendrame kontekste panagrinėti rinkos stabilumo rezervą ir pagalvoti apie tai, kam jisai yra reikalingas. Taigi aš pradėsiu nuo, nuo labai tokio bendro klausimo. Kokia yra problema ir kodėl mes kalbame šiandien apie rinkos stabilumo rezervą? Problema yra tai, kad tai kaip buvo suformuluota politika. Tai, kai ji buvo suprojektuota. Taigi mes žinome, kad kai mes rengėme politiką, mes nustatome arba kvotas, arba tam tikrus mokesčius ir iš esmės e, nuo to priklauso, kokie bus tokių sprendimų padariniai arba, arba pasakmes. Ir kartais be abejo ne viską pavyksta e, numatyti ir taip ir įvyko su ATL prekybos sistema. Įvyko ekonominė e, ūkio recesija, kuri turėjo labai rimtų padarinių ir labai e, sumažėjo šių leidimų paklausa, o tai turėjo įtakos ir e, leidimų kainai. Taigi, ką mes galime daryti? mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip galima būtų pasiruošti tokiems nenumatytiems atvejams ir kaip galima būtų jiems pasiruošti. Taigi, kaipgi mes galime vertinti, ar ši sistema veikia. Pirmiausia, reikia suvokti, koks gali būti galutinis e, rezultatas. Taigi, reikia nustatyti kriterijus, pagal kuriuos mes galėtume vertinti tai, kas vyksta. Ir ponas Markus ką tik kalbėjo apie galimus simuliavimo modelius. Taigi, koks būtų geriausias rezultatas, optimaliausias rezultatas? Jei mes e, nustatome, kad galima remtis dabar turimais duomenimis ir kad neįvyks jokių e, nenumatytų atvejų, tuomet mes galime daryti kažkokias savo e, prognozes. Ir mes matome, kad, kad situacija bus tokia, kaip buvo nurodyta skaidriai koks yra optimaliausias pagėdautinas rezultatas. Ir gali būti, kad tas uh, mažinimas gali atsirasti dėl ankstesnių uh, uh, veiksnių. Ir svarbu yra pagalvoti apie tai, kodėl taip yra, nes viršutinė riba yra visuomet ribota. Ir mes jau matėme, vat, iš šitos skaidrės, kiek, e, kokia, kaip situacija keisis kiekvienais metais. Ir jei viršinė riba bus nustatyta, tuomet mažinimo tikslus mes turėtume šiek tiek perskirstyti. Ir mes žinome, kad veiklos vykdytojai labai dažnai susiduria su nenumatytais tomis aplinkybėmis, kurios atsiranda ir dėl ūkio situacijos, ir dėl e, teisės aktų. Ir tai reiškia, kad įmonės stengiasi ko e, atidėti bet kokį e, mažinimą. Ir tai nėra tinkamas elgesio modelis. Ir e, e, čia mes galime kalbėti apie visiškai nepri, nepriimtiną tuomet susikupinti leidimų skaičių. Ir e, tai yra dalykai, kurių neįmanoma numatyti, kai mes formuojame politiką. Taigi, kamgi yra skirtas tas rinkos stabilumo mechanizmas? Aš noriu dar kartą pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai mes susidurime su nenumatytais sukritimais, tai be abejo, tai visuomet paveiks paklausą. Taigi, ką mes galime padaryti, mes galime tam pasiruošti. Ir tam yra skirtas tas rinkos stabilumo mechanizmas. Čia jūs to dar nematote, bet kitose skaidrėse pamatysite, kaip galės veikti tas rezervas ir viršutinė riba yra numatyta ir todėl dabar mes tiesiog turime tinkamai perskistyti leidimu, leidimus per tam tikrą laiką ir tam yra skirtas tas rezervas. Aš šitoj skaidrėje pabandžiau apie, parodyti, kokia bus situacija, jeigu jisai bus taikomas pagal komisijos pasiūlymą ir maždaug jei 12 procentų bus sulaiky, sulaikyta 100 procentinė injekcija, tuomet uh, atsiras trūkumas, stoka ir mes ir todėl padidės mažinimo koficijantai ir bus mažinami e, e, išmetimai CO2. Mėlyni stulpeliai parodo tai, ką mes apibrėžime kaip geriausiai manomą rezultatą, raudona linija parodo ne e, optimalų, ne patį geriausią rezultatą. Tai reiškia, kad iš pradžių įmonės mažiau mažins, o vėliau turės mažinti, turės mažinti daugiau. Ir tai nėra labai geras modelis dėl to, kad tai daugiau kainuos įmonėms. O ta jodoji linija nurodo kaip viską pakoreguos rinkos stabilumo mechan... rezervas. Ir uh, priklausom nuo to, kaip mes e, parengsime tą rezervą, kaip juo e, naudosimės, mes galėsime kiek įmanoma priartėti prie tų mėlynųjų stulpelių. Ir baigdamas, aš noriu pasakyti, kad netikrumas ir nepilna ne, e, informacija veda prie to, kad yra pasiekiami netinkami rezultatai ir todėl reikia koreguoti politiką. Mes turime pasiruošti reaguoti į nenumatytus pokyčius, nes. Uh, jei mūsų technologijos nėra, to, jei keičiasi technologija ir dėl to visa politika pasidaro nebe, nebegaliojančia, tuomet tai nėra gera politika. Mes turime padaryti viską tam, kad šis rezervas galėtų mums padė, siekti kuo geresnių rezultatų. Tai yra kuo daugiau sumažinti, kuo anksčiau sumažinti CO2 išmetimus. Labai svarbus aspektas, kurį turime suprasti, ir Markus jau apie tai kalbėjo, tai kad e, labai daug kas priklausys nuo rinkos stabilumo rezervo parametrų, todėl reikia pagalvoti, kaip jisai veiks. Ir uh, reikia viską sudėlioti, sutvarkyti taip, kad tas rezervas tinkamai galėtų veikti. Ir aš asmeniškai manau, kad, kad injekci, in, viršutinės ribas injekcijoms reikia labai atsargiai nu, uh, uh, nustatyti tam, kad uh, mes užtikrintume, kad visuomet siekime geriausio rezultato. Uh, Ir taip mes galėsime pasiruošti tam, kad ateityje gali atsirasti kažkokių nenumatytų aplinkybių. Marku, he is head of CPS Carbon for, uh, Market Forum and the title of the Dabar mūsų laukia kita prezentacija apie modelių kūrimą. Pagrindinės išvalgos Andrei Marku. Noriu padėkoti politikos formavimo departamento Europos parlamente už tai, kad surengė šitą seminarą. Mano vaidmuo yra toks - pažvelgti, kokia gali būti ateitis ir užduoti klausimus kurie galėtų būti mūsų pagrindinės diskusijų temos būsimoje sekcijoje. Visų pirma, reikėtų pakalbėti apie, apie ES taršos leidimų priekybos sistemą ir jos tikslą. Jos tikslas yra sumažinti šilame efektą sukeliančių dujų kiekį e, subalansuojant kaštus ir naudą. Ir iki 2050 metų yra numatytas mažinimas, bet mes turime, kalbėdami apie veiksmingumą, kalbėti ne apie 2020 metų tikslus, bet 2050 metų tikslus. Be to, taršos leidimų priekybos sistema yra paremta priekybos sistema, bet tai reiškia, kad tačiau toje sistemoje trūksta lankstumo. Bet kurioje rinkoje yra paklausa ir pasiūla. Jeigu mažėja vieno, turi mažėti ir kito. O dabar ši rinka yra sukurta kitokia. E, viskas yra paremta paklausa. Be to, prognozijas buvo daromos remiantis istorinę informaciją. Be to, kalbant apie taršos leidimų priekybos sistemą, būtina ieškoti balanso dėl to, tarp to, kaip e, sukurti pačią sistemą ar kaip sumažinti taršą. Turime atsižvelgti ir į rinkos dizainą, o kitas dalykas, ko negalima pamiršti, tai yra rinkos pobūdis. Ši rinka yra labai nauja palyginti su kitomis rinkomis, pavyzdžiui, naftos rinka. Ir be to ETS priekybos taršos leidimas sistema yra apribota vienais ar kitais aspektais. Kitaip tariant, remiantis trumpalaikę informaciją, sunku planuoti ilgalaikius tikslus. Kita vertus, ilgalaikiai tikslai nėra teisiškai pareigojantis. Mums reikia tokio mechanizmo, kuris padėtų suderinti trumpalaikę ir ilgalaikę perspektyvą tam, kad trumpalaikė perspektyva galėtų vis tik padėti sukurti patvarę ETS sistemą. Ir Remiantis mūsų atliktų darbų, galiu pasakyti, kad rinkos stabilumo rezervas yra siūlomas kaip sprendimas mm, rengiant aukcionus taršos leidimų priekybai. Dar yra vienas aspektas, tai yra perskirstimas taršos leidimų, kuris yra dažnai daromas remiantis istoriniais duomenimis. Marko Ferdinando prezentacijoje matėte, kad rinkos stabilumo rezervas yra skirtas spręsti dabartinėmis, dabartinėms problemoms mes galime įvertinti, koks būtų skirtumas tarp to situacijos, jeigu būtų rinkos stabilumo rezervas ir jeigu jo nebūtų. Tačiau tas skirtumas nėra labai lemiamas. Kodėl? Jeigu pažiūrėtume į bet kokią paklausą pasiūlą rinkoje, pamatytume, tam tikrus skaičius planuodami 2030 metais, bet jie nebūtų labai kitokie, jeigu linktume e, su juos su tais skaičiais, kuriuos turėtume 25 metais be rinkos stabilumo rezervo. Taip pat ir rinkos stabilumo rezervas prasidėtų nekeičiant atidėjimo kiekių tai irgi reiškia tam tikrą pokytį, lyginant potencialius skaičius 25 metais ir 30 metais. Didelis skirtumas yra štai tarp ko, jeigu būtų pradėta, pradėtos injekcijos ir jeigu jų nebūtų apskritai, pamatytume, kad pirmojų atveju mes viršytume viršutinį e, ribą 2020 metais nustaty, 20 metams nustatyta. Jeigu pažiūrėtume iš rinkos perspektyvos, tai tas modelis atspindi uh, kainų reakciją į reglamentavimo griežtumą. Taigi, jeigu pradėtume reguliuoti kainas anksčiau, rezultatas pasimatytų greičiau. Ir dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti. Matome kainų sviravimus. Aišku, negalima jų labai tiksliai nuspėti ir dėl to tai neatsispindi pačiame modelyje, bet modelyje bandėme žiūrėti, kas būtų, jeigu kainos apskritai nesviruotų. ir dėl to noriu šitą pasiūlyti. Aišku, pirmininkas turės nuspręsti, ar aptartum tokius klausimus ar ne, bet aš siūlau keletą klausimų mums aptarti. Vienas iš tokių yra, koks yra rinkos stabilumo rezervo tikslas, kokią problemą jis bando išspręsti. Man atrodo, kad tai kaip ir aiškus atsakymas, bet galima jį suprasti vis tiek skirtingai. Toliau, ar rinkos stabilumo rezervas gali išspręsti visą problemą, ar ko nors jam dar trūksta. Taigi, Ar užtektų rinkos stabilumo rezervo, ar reikėtų dar kokios nors priemonės. Toliau, jeigu e, yra problem, e, rinkos stabilumo rezervas sprendžia problemą. Jeigu jis yra geras, tai koks būtų pagrindas laukti ir ne, nekurti rinkos stabilumo rezervo. Man atrodo, kad e, tai nelogiška būtų laukti tuomet. Jeigu kas nors galvoja kitaip, tai man būtų įdomu išgirsti, kodėl taip manote. Dar vienas klausimas. Galbūt nebent e, laukti apsimokėtų tada, jeigu rinkos stabilumo rezervas paveikia, paveiktų kitas rinkos rytis. Toliau. Ar rinkos stabilumo rezervas turėtų būti pakoreguotas, kad atspindėtų besikeičiančias ekonomikos sąlygas? arba sviravimus ar pokyčius rink, energijos rinkoje. Na ir paskutinis klausimas, jau ir pirmininkas minėjo spalio tarybą ir koks ten buvo padarytas sprendimas. Tai ko, galime padiskutuoti apie tai, kokį poveikį turės tos tarybos išvados. Dėkoju už pranešimą, dabar norėčiau steikti žodį kolegoms ir E, laukiu vardų tų, kurie norės pasisakyti iš skirtingų frakcijų. Jeigu įmanoma, būtų gerai išgirsti kolegų ir prašyčiau neviršyti vienos minutės pasisakant, tam, kad e, mūsų kalbėtojai galėtų atsakyti jūsų klausimus. Taigi, visų pirma, Ivo Benet, prašau. Ačiū, Maties. Aš ir neviršysiu vienos minutės. Turiu du labai tikslius klausimus Ponas Takini kalbėjo apie rinkos stabilumo rezervo parametrus. Jūs savo pranešime sakėte, kad reikia nustatyti injekcijų slengščius ir tą padaryti tinkamai, bet kad juos būtų galima ir koreguoti. Ar tai reiškia, kad ilgalaikėje perspektyvoje per ateinančius 15 metų būtų galima koreguoti tas injekcijos lubas tai neturėtų būti nustatytos ir nekintamos 15 metų. Ar taip supratau? Antras klausimas yra visiems pranešėjams, visiems trims. Vienas iš argumentų, ir aš čia dabar stengiuosi mm, oponuoti jums, tai vienas iš argumentų, kodėl reikėtų palaukti prieš kuriant rinkos stabilumo rezervą, tai yra kaina pramoniai nes, e, aišku, leidimų kainos labai stipriai auga, tai reikėtų išsiaiškinti, kokiais būdais galėtume sukontroliuoti tą kitimą. Dėkui, turiu Nils Tobat. Ačiū pirmininkė. Aš irgi turiu keletą klausimų. Dėl politikos moralės, jei galima tai pasakyti. Visų pirma, Mes jau buvome pakankamai kvaili, kad pritartume apskritai apivartinių taršos leidimų prekybos sistemai. Prieš 20 metų kažkas mums pasakė, kad tai yra puikus problemų sprendimas ir mes buvome pakankamai kvaili, kad visų to patikėjome. Po to prireikė atidėjimų, nes pamatėme, kad sistema neveikia taip, kaip turėjo veikti. Ir dabar jau pradedame, pradėjome E, spręsti tuomet iškilusią problemą, atsirado dar naujų kalbėtojų, kurie ėmė sakyti, kad Na, reikia tiesiog e, sukurti rinkos stabilumo rezervą, kuris e, bus labai puikus sprendimo variantas ir palengvins mums gyvenimą. Jeigu kas nors norėtų manipuliuoti rinką, bet kuria rinkos dalimi, taip kaip mes tą darome, dabar pavyzdžiui, jeigu kas nors sugalvotų manipuliuoti valiutos rinką, toks žmogus atsidurtų už grotų. Ir tikrai įvairių institucijų atstovai būtų nubausti vienai par kitaip už tokią veiklą. Tai dabar reikia rasti tinkamą politinį sprendimą šiai problemai. Dėkui toliau Peteris Lyze. Labai ačiū ir dėkoju visiems, kurie čia dalyvaujate, visiems pasisakiusiems. Iš tiesų parlamento vaidmuo šioje srityje tenka labai svarbus. Čia interpretuoti galima visaip tą parlamento sprendimą. Tačiau šiaip ir taip taryba įvertino, kad šią priemonę reikia palaikyti. Dabar aptarsime tik tais detalės. Taigi labai gerai, kad mes čia visi susirinkome. Norėčiau pasakyti, ką pasakė kolegė, pakartoti, ką pasakė, pataisyti, ką pasakė kolegė Andevil. Ana pasakė, kad e, tai, kaip pristatyta tarybos ir komisijos, tikrai neveiks. Tai nereiškia, kad sistema yra prasta, tikrai ne. Mm, na, o iš klaidų mums reikėtų visiems pasimokyti. Aš pasakysiu, kad visko numatyti nebuvo įmanoma, tačiau tai nėra visai teisinga. Mes kažkada jau praeitie esame pasiūlę kriterijus ir jeigu valstybė narė iki 2012 metų nesistengusi būtų kažko tai padaryti, tai tas ir nebūtų pasidaręs. Dabar norėčiau ekspertų paklausti. Kiek auks kainos? Yra tam tikri mechanizmai. Po to, kai komisija pasisakė, kai kas mano, kad gali viskas padidėti šimtų eurų, tačiau tai nėra realistinis dalykas. Jeigu patvirtinsime komisijos pasiūlymą, tai kiek auks kainos? Ačiū, Peter Lyze. Uh, Ačiū, aš irgi esu e, kalbėtojų sąraše su šešėlinis pranešėjas. Atsiprašau, nemačiau įkač. Mes e, ką tik išklausėme įvairių pasisakymų. Jeigu viską paliksime rinkos viravimams, tai tikrai, tai tikrai prapulsime. Niekas nepagalvojo, kad backloading yra sistemos sprendimas, taigi mums reikėtų ko gero daugiau laiko, kad galėtumėm aptarti rinkos stabilumo rezervą. rezervą. Galbūt jūs galėtumėte porą žodžių papasakoti, kaip bus skaičiuojami tie um, vis tekėjimo sąrašai pramonė mums pristatė reikalavimus, reikia, kad tie reikalavimai būtų realistiški. Norėčiau žodį suteikti Ivo, o jis taip pat užduos dar vieną klausimą. Iš esmės mano klausimas yra panašus į kolegos. Man niekuomet netrodo, kad leidimų atidėjimas niekuomet negalėjo spręsti problemos. Tai buvo tiesiog politinės kompromisas, švelniai tariant. Bet tas politinės kompromisas e, dabar e, e, pagimdė kitą problemą. Ir dabar, kai mes bandome ieškoti sprendimų reikėtų ieškoti kuo pratingesnių sprendimų, taip, kad e, kainą galima būtų nuspėti, kad ji gal ji nebus visiškai stabili, bet ji galėtų būti šiek tiek stabilesnė ir nuspėjamesnė. Ir jei mes dabar, žvelgdami komisijos pasiūlymą, uh, E, naudosime vertim, e, leidimų atidėjimą ir dabar jau turime didžiulį perteklių ir 2020 metais susidarys dar didesnės perteklius ir tuomet mes 2021 metais pradėsime taikyti rinkos stabilumo rezervą. Man atrodo, kad tai yra visiškai neabsurdiška. Kaip jums atrodo, ar kainos nebūtų stabilesnės, jei mes pradėtume taikyti rezervą kuo skubiau? Ir uh, jei mes nelauktume ir iš karto tas, tuos perteklinius leidimus perkeltume į rezervą. Ką rodo jūsų skaičiavimo modeliai ir kaip jums atrodo, reikėtų tai pakoreguoti e, komisijos pasiūlymą? Prašau. Jūs turite dvi minutės, ponė. Pirmiausia, norėčiau sakyti pono Belėt klausimą dėl to, kiek kainuos mažinimas ir kiek už tai turės mokėti veiklos vykdytojai. Jūs tikriausiai Matėte iš mano modeliavimo, kad iš tikrųjų yra tam tikras komponentas, kuris yra susijęs su kainomis. Jeigu rinka yra da, siauresnė, jeigu ji yra grįžčiau tvarkoma, tuomet tai a, a, keičia ir kainą. Kuo mažesnės, ka, a, kuo didesnės kainos, tuo didesnės ir mažinimas. Ir mes matome, kad yra skirtumas, ar mes galvosime apie trumpalaikę perspektyvą ar apie ilgalaikę perspektyvą e, rinkoje. Jei e, rinkai reikia priemonių, kurio, trumpalaikių priemonių, tuomet rinka negaus realių signalų, kurių reikia tam, kad investuotų investuotų ir tai būtų siekiami ilgalaikiai tikslai. Aš jau parodžiu Jums kelias scenarius dėl e, kainos ir be abejo viskas priklausys nuo konkrečių skaičių. E, ir svarbu taip pat bus ir kaip e, keisės mūsų ūkis, kaip, kas dar keisės mūsų gyvenime. Ir ne, mes dar nežinome, ar po Paryžiaus konferencijos bus priimti kokie nors nauji sprendimai dėl to, kaip reikės mažinti CO2 išmetimus po 2030 metų. Taigi yra daug dar nežinomųjų. Bet e, iš esmės e, visuomet e, reikia bandyti suderinti tai, ką jūs galite realiai padaryti dabar ir tarp to, ko jūs siekiate ir ko, kokį tikslą norite pasiekti ateityje. Dėl pono Lysė klausimo, dėl kainos. E, Lygiai grečiai, e, jūsų klausydamasis, aš pabandžiau kompiuterį paleisti ke, kelis e, scenarijus ir kainą. A, kaina e, e, nuo 2021 iki 2030 metų bus 24 eurai už toną. Tai laikantis yra infliacijos rodiklių, kurie yra dabar nustatyti ir tai bus 1,7 procentų iki 2021 metų ir, ir 1,9 e, procento po to. Ir, uh, Ir 38 eurai bus kaina, jeigu mes taikysime optimiškesnį scenarijų ir ankstesnį taikymą. Be abejo, jūs kalbėjote apie stabilesnės kainas, bet čia viskas, aišku, priklauso nuo to, kaip jūs apibrėšite stabilumą. Aš jums jau rodžiau, kad jeigu mes 2018 metais pradėsime taikyti šį rezervą ir jeigu leidimai bus iš karto perkeliami į rezervą, o kad jie nebus paliekami rinkoje, tuomet pamatysite, kad perteklius rinkoje mažės labai laipsniškai. Taip yra dėl to, kad viršutinė nustatyta e, riba e, liks tokia, kokia yra, jos nebeveiks per nedidelis perteklius. Ir jūs matėte, kaip taip pat, kaip keisės kainos ir kainos e, linija trajektorija taip pat po truputėlį didėjo. Dėkoju. Dėkoju toliau ponas Taskynį. Jūs turite porą minučių. Ačiū, ponė Grote. Aš norėčiau pirmiausia pakalbėti apie keičiamus parametrus. Taip, iš tikrųjų, reikia, kad šis rezervas turėtų lankstumą, kad galim būtų keisti jo parametrus. Nes ta dabartinė ETL sistema nepasitekino dėl to, kad ji buvo labai nelaksti, ji negalėjo reaguoti į besikeičiančias aplinkybės ir Andrėja apie, tai, Andrėja apie tai kalbėjo. Mums reikia besikeičiančių koreguojamų parametrų. Uh, Ir svarbiausia yra suvokti, koks yra šio rezervo sukūrimo tikslas. Ir tuomet, atsižvelgiant tą tikslą, reikia formuluoti tuos parametrus. Ir taip mes galėsime užtikrinti, kad rinkos rezervas veiks optimaliausiai. Ir Dabar norėčiau sureaguoti į jūsų pastabą, tai kad rinkos stabilumo re, re, e, e, rezervas galės viską spręsti mums. Ne, aš to nenorėjau pasakyti. Pirmiausia, mes turime, pasinaudodami tų rezervų, e, su, sugalvoti, kaip, kokia yra problema, suvokti, kokia yra problemos esmė. Tai nėra visiškai natūraliai gyvuojanti rinka, tai yra dirbtinai sukurta rinka ir todėl mes turime turėti galimybės keisti nuostatas, pagal kurias buvo, ji buvo sukurta, nes tuomet, kai buvo sukurta, visiškai nebuvo galvojama apie tai, kad sistema gali iš esmės pasikeisti. Ir vėlgi aš nenoriu sakyti, kad tas rezervas viską įspręs, nes rezervas galbūt galės padėti mums pakoreguoti arba sumažinti neigiamus e, e, veiksnius šioje sistemoje. Ar, ar mes pasieksime optimaliausią, geriausią rezultatą, čia viskas priklausys nuo to, kokie bus parinkti parametrai. Buvo keli klausimai susiję ir su kainomis rinkos stabilumo rezervas yra skirtas tam, kad galima būtų kuo anksčiau išimti perteklinius leidimus ir kuo vėliau įdėti, kai yra juos įmesti į rinką, kai yra trūkumas e, rinkoje. Ir Jei jūs matote, kad atėmus rinkimus e, keičiasi rinka taip, kad, kad joje susidaro deficitas, tuomet galima bus iš rezervų sugražinti tuos leidimus. Taigi reikės nuolatos stebėti, kaip keisis kaina. Kaina, ko gero, keisis labai labai laipsniškai, dėl to, kad virštinė riba lieka tokia, kokia jie yra. Jei mes. Net, jei būtų kitaip, tuomet. Uh, Jei nebūtų to, to, tos viršutinės ribos, tuomet gal, galima būtų kalbėti apie, apie kažkokią subalansuotą kainą. Reikia suvokti, kad tai yra dirbtinė rinka, mes ją sukūrėme, parengėme kvotas ir kvotos buvo pasirinktos atsirinkti tam tikrą tikslą ir tas. A, a, tikslas e, e, pasikeitus aplinkybėms įvykus ekonominiai kriziai nebegalioja. Ir apie tai svarbu yra nepamiršti. E, ponas Marko, labai trumpai, per dvi minutės, aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų mums reikia kuo didesnio lankstumo. Jei kam nors atrodo, kad mes galime e, suprojektuoti kokį, no, kokį nors mechanizmą, kuris galės po 5-6 metų veikti pagal parametrus e, be jo, ir kad tie parametrai gali būti fiksuoti, tas žmogus klysta. Parametrus reikės keisti, kai, kai tas mechanizmas pradės veikti. Bet to žinome, kad keisės ir mūsų pramonė, keisės ir išmetama išmetamo CO2 kiekis ir todėl mums reikia lankstumo. Dėl anglės nutekėjimo reiškinio mes nemažai šiuo klausimu dirbome, mes bandėme visai pavertinti, kaip keisės CO2 leidimų kaina asimetrinėme pasaulyje. Ir mes matome, kad rengiant nuostatas, kuris bus taikomas 2020 metų, reikės atsižvelgti suinteresuotųjų šalių nuomonę. Ir jie galvo, kalbėjo apie gamybos apimtis, apie tai, kad tai yra labai svarbus veiksnis. 30, procent, 30 ties eurų kaina, tai, tai nėra susiję, kaina susijusi su dabartinės aplinkybėmis, tai yra kaina susijusi su anglės nutekėjimu reiškiniu. Tas reiškinys tai iš tikrųjų yra investicija, jei uh, jei po 10-15 metų tos investicijos nepasiteisins, e, tuomet tai iš esmės reikš, kad mes problemą įsprendėme, o jei ne, tai tuomet e, kaina tik tai didės ir mažės mažinimo koficijantas. Dabar komentuodamas paskutinį klausimą, kam yra skirtas rinkos stabilumo rezervas? Tas rezervas yra skirtas tam, kad mums nereikėtų atidinėti e, leidimų pardavimo aukcionuose. E, rinkos stabilumo e, rezervas yra ta nuspėjamas, skaidrus ir objektivus būdas mums reaguoti į pastaigius pokyčius. Ir, uh, Mes, kurdami tą e, ATL rinką, padarėme šiokių tokių klaidų, tai būna, taip nieko tame baisaus nėra, bet e, mes turime daryti viską, kad šį dirbtinį veika, rinką dirbtų pagal taisyklės, kur, remtis kuriomis veikia nat, e, natūralios rinkos. Turi būti paklausa, pasiūla ir, ir tam tikra pusiausvėra tarp jų. Uh, Visos tos sistemos, kurios buvo kūriamos, pavyzdžiui, Kalifornijoje ir kitur, kurios buvo yra panašios į ETL sistemą, e, ir turi įdėktą lankstumą. E, ne viskas ten yra pagrįsta kaina, bet jie turi tam tikrą manevro laisvę, kuri yra e, suprojektuota pačiame mechanizme ir nereikia tikėtis, kad viską mes spręsime ir daugiau ne, ir tas ETL e, mechanizmas veiks kuo puikiausiai. Labai ačiū. Dabar perduosiu žodį Ienui Dankanui, kuris pirmininkaus mūsų antrajai diskusijos daliai. Ladies and gentlemen, thank you. Ponios ir ponai, labai ačiū už tai, kad likote ir antrajai diskusijos daliai. Su mumis yra keturi pranešėjai, kurie tikėmės paskatins diskusijas tarp daugiau suinteresuotų pusių. Na, kartais atrodo, kad Europos parlamentas labai nutolės nuo kitų interesuotų pusių. Mes tikimės, kad jūs galėsite dalyvauti aktyviai šiandieną ir mums padėsite sugalvoti, kokiu žingsniu reikėtų imtis tam, kad taršos leidimų priekybos sistema veiktų geriau. Jasonas Andersonas, jis yra e, gyvosios gamtos fondo vieno padalinių vadovas anksčiausiai buvo klimato kaitos tinklo e, politikos formuotojas čia Briuselėje. Jasonas iki 2012 metų yra dabartinėse pareigose, o anksčiau buvo atsakingas už energetikos klausimus. Toliau Piteris Borčiakas, Europos cheminės pramonės tarybos vienas iš vadovų. Jis taip pat yra Europos trašų gamintojų asociacijos narys ir taip pat e, tarptautinius ATL asociacijos vienas iš vadovų. Taigi, pirmą išklausysime jų, o paskui išklausysime kitų suinteresuotų asmenų. Norėčiau paprašyti, kai pasisakysite, trumpai prisistatyti ir savo klausimo ar pasisakymą išsakyti trumpai, neviršti vienos minutės laiko tarpo. Aš esu čia tam, kad išgirščiau jūsų poziciją, bet noriu pasakyti, kad dabar yra iš tikrųjų lemiamas laikas. Jeigu nepadarysime teisingo sprendimo dabar, tai laiko pastaisyti nebebus. Taigi išklausykime pranešėjų. Jasonas Andersonas, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, tikrai malonu čia šiandien dalyvauti. Aš kalbėsiu trumpai, gal net trumpiau negu šešias minutės kalbėsiu. Man labai padeda šitas pozicijos dokumentas. Jo kopijos yra čia ant staliuko prieėjimo. Gyvosios gamtos fondas e, dirba kartu su partneriais Greenpeace, Sandbeck ir kitomis organizacijomis e, tam, kad parengtume jums savo poziciją, kurioje vertiname rinkos stabilumo rezervą keletas aspektų. Kodėl aplinkosaugininkų bendruomenė taip domisi šio labai techninių dokumentų? Iš tikrųjų, tai mes labai aktyviai dalyvavome kuriant ATL sistemą nuo pat tada, kai prieš 2003 metus buvo suformuota klimato kaitos strategija. Ir mes nuolatos stebėjome šitą sistemą, matėme, kaip ji pradėjo veikti, kaip savo veikimo pradžioje ji turėjo tikrai nemažai trikdžių. Uh, Ir iš pradžių mes labai supratome tos sunkumus, kurie kyla kuriant tokią sistemą. Ir mes tikrai norėjome e, padėti rasti sprendimų toms problemams. Bet dabar atrodo, kad ta sistema jau sulaukė paauglystės metų ir mes matome didžiulį skirtumą tarp to, kas yra kalbama čia institucijose, kaip turi būti, e, ta sistema turėtų būti e, mūsų visų globojamas vaikas ir tarp to, kaip tas vaikas iš tikrųjų elgėsi. Tai mes čia turime jau kalbėti apie kitokį vaiką, negu kad jį įsivaizduojame. Ir man atrodo, kad tai, kas padaryta iki šiol, yra nepakankama. Mes turime keletą pasiūlymų, juos visus galite perskaityti mano minėtame pozityviame dokumente. Mano nuomonė, iš stebėtojų e, jaučiama vienoda nuomonė, kad e, rezervas turi prasidėti, pradėti galioti kaip galima greičiau. Ir dabar e, daug, yra minimos dvi datos - 2016 metai ir 2017 metai. Mes manome, kad 2016 metais reikėtų pradėti taikyti šitą rezervą ir paskui peržiūrėti, kaip jis veikia 21 e, metais, o ne 26 metais, kaip kad siūloma dabar. Kodėl svarbu pradėti veikti dabar? Kalbame ne apie teorinę problemą, kurią bandome spręsti techninių aspektu. Ta problema yra reali ir ji tik dar labiau stiprės dėl dar vieno dalyko, dėl kurio, manau, visi sutarėme. Būtent dėl to, kad tos atidėtos leidimo, leid, atidėti leidimai, negali, dabar kol kas negalima jų gražinti į rinką ir kai tai bus padaryta, rinka patir šoką. Mūsų pasiūlymas būtų toks. Mes manome, kad daugiau negu 800 milijonų tonų išlakų turės būti sugražinta į rinką. Ir mes manom, kad reikėtų tą daryti arba palaipsniui, arba apskritai panaikinti tuos atidėtus leidimus, o ne juos visus staiga įvesti į rinką. Dar vienas dalykas tai yra tai, kad reikia koreguoti viršutinės ir apatinės ribas. Tas apsidraudimo mastai e, laikų bėgant e, mažėja ir apsidraudimo poreikis mažėja, tai tai turi atsispindėti viršutinėse ir apatinėse ribose. Be to mes e, manome, kad nebus taip, kaip buvo parodyta skaidrėse, kad po 23 metų viskas taiga baigsis. Ne, laikas bėgs ir toliau ir tarša ir toliau rasis. Ir todėl rinkos stabilumo rezervas ir galėtų būti naudingas būtent toje tolimesnėje ateityje. Taigi aš manau, kad mes galėtumėm apriboti mm, atidėtų leidimų skaičių. Stabilumo rezervas užtikrintų stabilumą. Tai, manau, irgi yra aktual, e, tikra tiesa ir labai svarbu bet rezervas turėtų būti irgi apribotas. Aišku, tai yra tik tai dalis pasiūlymo, kaip būtų galima spręsti ATL problemas. Reik, kitos dalis yra nauji teisės aktai. Ir dar vienas dalykas, ko negalime pamiršti, tai yra tai, kad tos prognozės, kurios dabar yra daromos, gali būti iš tikrųjų gerokai mažesnės negu kad paskui mūsų pamatysama realybė. Įsivaizduokime, jeigu tonų būtų ne 2 milijardai, o apie 4 milijardus realiai. Ir tikrai taip gali būti. Todėl, taip gali būti todėl, kad mes dabar žvelgėme tarsi prorožinius sakinius ir tikimės, kad mūsų rengiamos politikos kryptis bus tikrai sėkmingos. Bet mes, manau, turime žvelgti plačiau ir matyti bendrąjį ES CO2 išmetimų mažinimo tikslą. Ir taip pat reikia rasti labai racionalų požiūrį į anglės nutekėjimo problemą. Nes tai yra reali tarša ir tas CO2 nutekėjimo mažinimas turėtų būti reali paskata pramonė ieškoti naujovių. Tai būtų kol kas tiek ir ačiū. Dėkui, pono Andersonui. Tikiuosi, kad ATL reformuosime teisingai. Toliau Jesse Scott, mano dešinėje, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš esu iš Euroelectric, asociacija atstovaujanti ES elektros sektorių. Taip pat mes atstovaujame gerokai didesnį verslo įmonių mm, organą. Čia matote dokumente labai daug 59 e, logotipus. Ir čia mes atstovaujame maždaug 4,5 milijono darbo vietų. Ir ši, mūsų nariai yra labai dideli pensijų fondai, pagrindiniai investuotojai. Mes manome, kad ATL atidėjimas buvo pare, pritaikytas kaip uh, laikina problemos sprendimo priemonė, tai nebuvo ilgalaikis sprendimas. O rezervas galėtų būti toks ilgalaikis sprendimas. Mes jam pritarėme dėl kelių priežasčių. Vokietijos, Junknės karalystės ir kitos e, vyriausybės yra išsakiusios savo poziciją, kurią mes taip pat naudojamės mes norime, kad rezervas pradėtų galioti 2017 metais, nereikia laukti 20 metų. Nes jeigu lauksime, tada tos atidėtos, atidėti taršos leidimai 2018 metais bus sugražinti į rinką ir tada jau pagal kai kurių uh, e, įsivaizdavimus tik tai po to turėtų prasidėti rezervo naudojimas. Bet tai, tiesą sakant, yra toks vaikščiojimas zigzagais. Aš manau, kad mes manome, kad e, nereikia laukti, kol e, leidimo atidėjimas baigsis ir tie leidimai bus sugražinti į rinką. Mes tikrai pritarėme ES tarybos nustatytam 40 procentų CO2 išmetimų mažinimo tikslui. Manome, kad ir tam reikia e, aiškaus instrumento. ATL tai yra vienas iš kelių, problem, kai kur, iš kelių e, instrumentų spręsti šitą problemą. Kitas sprendimo variantas buvo CO2 išmetimo mokesčiai. Tačiau e, situacija, kuri buvo, kai toks mokestis buvo įvestas, buvo visiškai kitokia negu kad bus 28 metais. Dar vienas variantas būtų nustatyti CO2 išmetimo e, standartus. Galima būtų juos nustatyti kiekvienam kaminui, vienai įmonei ir panašiai. Bet mes norėtume, kad būtų CO2 leidimų rinka, tik tai jį turi būti reglamentuojama. Dabar ši rinka jau tapo ne tik tai mūsų reikalų, bet jau tapo pasauliniu modeliu. Ir todėl e, ši rinka gali būti labai geras pavyzdys visam pasauliu, Kinijai ir kitoms valstybėms, kaip mažinti CO2 išmetimus. Be to, šita sistema sukuria pajamas, kurios gali būti vėl investuojamos į e, anglijas pramonės inovacijas. Tačiau susidurėme su trim pagrindinėmis problemomis, kurios turi būti išspręstos, jeigu norime, kad ši ATL rinka būtų patikima, kad būtų galima patikėti, kad ji tikrai gali padėti sumažinti CO2 išmetimus 40 procentų. Pirma problema yra tai, kad yra pertiklinės, pertikliniai taršos leidimai. Yra daug skaičių čia, bet komisijos skaičius yra daugiau negu 2,5 milijono iki 2020 metų. Taip sakoma, kad bus tiek perviršinių leidimų. Tai jau tai yra labai didelis skaičius. Tačiau, kaip jau buvo pasakyta, ši rinka nėra natūrali rinka. Todėl mums reikia kokios nors priemonės, kuri padėtų koreguoti pasiūlą ir priderinti ją prie paklausos šioje rinkoje. To nėra. Tai antra problema. Trečia problema yra e, ATL viršutinė riba. E, dabartinė viršutinė riba tikrai nedėra su e, tikslais nustatytais 2050 metams. Ir be to, privalome atsižvelgti tai, kas numatyta 2030 metų tikslų pakete. Ir Mes manome, kad rinkos stabilumo rezervas padeda spręsti e, pasiūlos stabilumo problemą ir perviršinių taršos leidimų problemą. Be to, reikia peržiūrėti dalyvaujančių įmonių darbo modelius ir įvesti pokyčius čia, o tam reikia investicijų. Ir, kaip matome, tos investicijos per paskutinius penkerius metus vyko labai lietai. Ir tai aiškiai rodo, kad reikia labai aiškių politinių signalų. Ir anglės kaina 6 eurai per dieną šiandieną yra. Bet šita kaina iki 2021 metų liks tokie pat, todėl jos negalima laikyti politikos signalu. O kai, kol tokio signalo nėra, investicijos taip pat yra stabdomos. Taigi, toliau dėl parametrų, dėl techninių detalių, kas buvo, pastebė, kas buvo pristatyta ankstesnių pranešėjų. Mes tai stebime keletą metų, bet man atrodo, kad tiesą sekant, čia mes turėsime mokytis per realią praktiką keisime rinką, žiūrėsime, kaip rinkos veikėjai reaguos į pakeitimus. Ir mes manome, kad rinkos stabilumo rezervą dėl to reikėtų peržiūrėti po penkerių metų nuo to, kai jis pradės veikti. Dėkui. Dėkui, dėkuoju, poniai Spot, jūs laikėtės jums suteikto laiko. Ir dabar sutikiu žodį tam, kuris sėdi man iš kairės, Piteriui Bočiak. Ačiū, ponė Pirmininkė, dėkuoju, kad pakvietėte mus visus. Į šią diskusiją jūs uh, mus pakvietėte, mes kalbame apie savo sektorius, apie uh, uh, daug energijos suvartojančius sektorius ir mano daug. Uh, kolegos, e, kurie dirba, kurie generuoja generu, energetikos sektorėje, jiems gal yra lengviau, bet mums yra kur kas sunkiau, aš kalbu, cheminė, chemijos pramonė. Ir e, mes girdime, kad jūs bandote kištis į ETL e, priekybos sistemą, nors mums jau praeitą kartą buvo sakyta, kad leidimo atidėjimas yra tik tai vienkartinis toks, vienkartinė tokia intervencija. Jau buvo kalbėta, kad rinka turi būti lankstesnė, nes ji nuo pat pradžių buvo labai tokia nepaslanki ir tai yra gerai ir mes nuo pat pradžių, mes pramoninkai to prašėme. Ir jei mes turėsime pakankamai leidimų, tuomet mums nereikės papildomų leidimų. Ir mes netgi sakome, kad jei mums nereikės tų leidimų, tai ir neduokite mums jų. Tik mes kalbame čia apie lankstumą ir paklausą pasiūlą, kurie būtų pagrįsta tam tikrais kriterijais. Dabartinė sistema dėja nėra lanksti. Yra šiam to, šiokių tokių elementų, kurie leidžia ją šiek tiek koreguoti. Uh, ekspost ir jei jūs uždarote gamyklą, jūs pradedate teisę gauti leidimus ir jeigu jūs mažinate gamybos apimtis mažiau nei nustatyta riba, tuomet tai jūs taip pat e, gausite mažiau leidimų. Bet tai yra labai riboto mastų lankstumas ir jį galima būtų padidinti. Dabar, kai jūs E, jūs turite visą da, da, būrį prognozuotojų, kurie jums pateikė įvairius skaičius, mes ką tik juos matome. Uh, Ir kai kas kalbėjo, pažiūrėjau, apie tai, kad 2013 um, metų išmetimų lygis ateityje nesikeis. Tai reiškia, kad mes vargu ar galime tikėtis, kad mūsų ūkis atsigaus ir dėl to galime tik apgailėstauti. Um, taip pat kai kas mano, kad uh, augimas tai sieks tik tai vieną procentą. Tai yra e, tokios e, aplinkybės, sąlygos, e, kurias sunku yra suprasti, sunku remtis jomis, ką nors prognozuoti. Aš noriu jūs pakalbėti štai apie ką. Yra du dideli klausimai, į kuriuos kol kas niekas nesugebėjo atsakyti. Mes nežinome, uh, koks e, bus e, šalių konferencijos e, vyksančios Paryžiuje rezultatas. Bet to mes nematome ir poveikio vertinimo. Aš kalbu apie ankstesnio rinkos stabilumo rezervo įvedimo poveikio vertinimo. Ir mes nežinome, kaip tas rezervas galės paveikti uh, kainą. Vienas dalykas yra visiškai aiškus. Kaina didės, nes to yra siekiama. Siekiama yra padidinti dabartinę kainą. Tačiau mes negalime to daryti, nenagrinėdami anglės nutekėjimo reiškinio. Taigi, šiame e, pasiūlyme yra spragų, kas, pažiūrėjau, įvyks su e, anglės nutekėjimu. Tik tai, kas sakome, kad dabar mes padarome va taip, kaip siūloma, o po to taryba gal ką nors sugalvos, ką reikėtų daryti su anglesnių tikėjimo reiškiniu po 2020 metų. Mums atrodo, kad tai netinkamas yra požiūris. Manome, kad jeigu kišamasi yra dar kartą į šią rinką, tuomet reikia kartu, reikia greičiai taip pat reaguoti į mūsų nugastavimus dėl anglies nutekėjimo. Mes manome, kad čia situaciją tikrai reikia gerinti, nes dabar toliau tęsis taip, kaip yra ne, nebeįmanoma. Taigi mes turime kartu ir didinti lankstumą, skirstant leidimus ir kartu ETL priekybos sistema turėtų būti pasiruošusi ir teigiamiams požymiams. Turim galvoti ir apie galimą ekonominį augimą, ir apie e, didesnį užimtumą. Ir turime taip pat kalbėti ir apie tai, kiek tai kainuos mūsų vartotojams. Nes viską, visi pasiūlymai, kurie iki šiol, kurie dabar yra pateikti, padidins energijos kainą. Ne tik gamintojams, bet ir. Uh, ir vartotojams, o mes jau dabar girdime nemažai nugastavimų dėl vis didėjančio energetinio skurdo. Taigi visus šios klausimus kol kas dar niekas nepateikė jokių atsakymų. Taigi mes sakome taip, galima gerinti, tobulinti ATL sistemą ir jei jūs mums leisite tai padaryti, mes ją patobulinsime vienu mostu tai yra įmanoma, bet viskas priklauso nuo jūsų. Ar jūs leisite uh, mums veikti? Ar jūs leisite tam, kad tai būtų keičiama, keičiama ETL sistema? Dėkuoju ponui Bočiak ir dabar perėmėme prie paskutinio mūsų prelegento. Tai yra prie tarptautinės ETL prekybos e, e, sistemų asociacijos pirmininko Dirko Foresterio. Ačiū, man labai malonu yra dalyvauti jūsų, jūsų posėdėje. Aš jums pasakoju tai, apie tai, kaip e, mūsų. Uh, organizacija veikia, mes e, vienėme įvairius sektorius, kurie viena per e, kitaip yra susijęs su ETL e, sistema, su prekyba pirminės taršos leidimas čia ir pasaulyje. Ir mes be abejo norime, kad rinka pasiūlytų tokius sprendimus, kurie padėtų mums mažinti klimato kaitą. Mes labai rimtai nagrinėjame šį klausimą ir prieš porą metų Aš, pažiūrėjau, girdėjau, kad daug balsų pasisakančių už e, leidimų pardavimo atidėjimą, bet tos kalbos vyko struktūrinių reformų kontekste. Ir tuomet taip pat buvo kalbama apie tai, kad ATL turėjo būti, turėjo išlikti pagrindinių bet kokios reformos elementų. Ir mes suprantame dabar, kad reikia veikti. Mes įvertinome įvairius alternatyvius scenarius, galimybės, galvojame, kaip galima būtų e, tvarkyti su to pertekliumi, galvojame, kas bus, jeigu mes nieko nedarysime, jeigu mes dalį to perteklių išimsime iš rinkos. Ir buvo siekiama tuomet surasti kažkokį, kažkokį aukso vidurį tai yra ne visiškai išnaikinti tą perteklių, bet gal pagalvoti, kaip galima būtų juo protingai pasinaudoti rinkoje. Jei jūs pažiūrėsite, tai kaip veikia rinkos, realiai pamatysite, kad jos nepaiso laiko. Ta prasme, kad verslininkai planuoja savo investicijas, e, ypač e, e, energetikos sektoriaus įmonės galvoja apie 15, 20, 30 metų investicijas. Bet Dažniausiai e, tose rinkose situacija keičiasi kas treji metai. Ir rinkoje niekas negalvos e, apie tai, kas bus po 30 metų. Niekas nepirks, nepirks, nepirks tų leidimų. Ir, ir dėl to susidaro tam tikras disbalansas. Ir uh, Jūs, e, parlamento nariai, e, e, administruojate viešai turtą, nes tie, tie leidimai yra viešasis turtas. Ir uh, E, ko gero e, jums gali kilti, jums kai kas gali pasakyti, kad jeigu leidimų rinkoje, kurioje ir taip jau yra perteklius, bus dar daugiau, tai nebus geras sprendimas. Ir todėl suomos yra rinkos stabilumo rezervas, kurį galima bus perkelti iš rinkos išimtus leidimus ypač tuomet, kai susidaro perteklius. Ir po tame rezerve jūs galėsite turėsite tuos leidimus tam, kad po to galėtumėte panaudoti juos, kai iškils deficitas. Man mums atrodo, kad tai yra geras pasiūlymas, nes pavyzdžiui, mes turime strateginius ir na, naftos rezervus. Uh, jie nėra naudojami tam, kad įtakotų kainą, bet tuomet, kai iškyla kokių nors e, naftos tiekimo sutrikimų, mes galime pasinaudoti tais rezervais. Reikėtų tą rinkos stabilumo e, rezervą vertinti būtent taip, nes daug kas priklausys nuo to, kaip jūs tvarkysite su tais leidimais per ilgesnį laiką. Man atrodo, kad mes nenusteptume, jei po 10-20 metų situacija iš, iš esmės pasikeis. Gali būti, kad dėl kokiu nors nematytų aplinkybių situacija apsivers aukštinkojam ar bus atviršiai, mes turėsime deficitą. Ir e, ko gero priimti sprendimus dabar, kai kaina yra tik, tik 6 eurai, nėra gal pats geriausias laikas. Todėl mes manome, kad rinka geriausiai gali viską sureguliuoti, nes tai būtų išmintingiausia, galvojant apie ilgiausią, ilgalaikę perspektyvą. Yra dar keli dalykai ir jau kai kas apie tai kalbėjo. Mes išnagrinėjame įvairias analizės, skaitant ir um, Markus, Marko parengtą um, analizę. Ir mums atrodo, kad būtų protinga pradėti taikyti tą rezervą uh, anksčiau nei yra numatyta. Ir pakeisti leidimo atidėjimą perkelimų į rezervą būtų protingiau, nes tai būtų išvengta staigių pokyčių uh, situacijų uh, rinkoje. Tai būtų pakeitimas, kurį mes paremtume. Be to, mes manome, kad techniniai parametrai e, e, turėtų būti geriau išnagrinėti, mes ir toliau e, tęsime savo analizės ir mums atrodo, kad komisija pradėjo, pradėsios atspirties taškas yra visai neblogas. Ir dar keli žodžiai apie globales rinkas, ponas Markų jau šiek tiek jas paminėjo. Jūs, nes, jūs nesate vienintelė organizacija, kuri turi tokias rinkas. Kalifornijoje, Kvebeke e, ir kai kur kitur buvo sukurtos panašios sistemos ir tenai tose sistemos yra numatyti rezervai, kurie, kurie padeda geriau kontroliuoti e, į rinką patenkančių leidimų e, srautą Tuose mechanizmuose veikia e, e, tam tikri su kaina susiję parametrai. Pavyzdžiui, tuomet, kai kaina padidėja iki 45 dolerių už toną. Taigi jie yra pakankamai aukšti ir mes, mes manome, kad komisijos pasiūlymas e, labiau atitinka jūsų Europos kontekstą, nes ne viskas, kas ne, kitų sistemų parametrų ne visuomet jums tiks. Dėkoju, ponė Foresteri. Turime vieną klausimą iš Rosprando nario Maties Kurt. Labai ačiū. Ponas pirmininkė, aš norėčiau grįžti prie klausimo dėl sodo nutekėjimo. Ponas Vaičiakas sakė, kad gaminančiai pramoniai nuo naftos pramonės iki maisto pramonės. Nu, jūs sakėte, kad niekas e, akmenyje neiškalta. Komitete bus balsuojama, Komisija buvo patvirtinusi 30 eurų už toną kainą. Kaip galima tvarkytis su CO2 nutekėjimu? Ir jeigu mes norime susitikimo dėl rinkos stabilumo rezervo, tai reikėtų kažkokio kompromiso. Kaip jūsų nuomonė galima pasiekti kažkokios geresnės e, situacijos, kad e, į mūsų pusę pereitų pramonės atstovai, naftos chemijos pramonės atstovai. Pana Sultan. Labai ačiū. Aš norėčiau pateikti pastabą ir užduoti klausimą. Labai džiaugiuosi, ką sakė ponas Bučiak. Tai pirmas kartas, kada man esant parlamentaru, girdžiu tokius gerus žodžius, jog reikia saugoti aplinką. Mes norime mažinti emisijas, tačiau nuolatos kalbame tik tais apie techninius dalykus, apie uh, įvairesnius šalt, e, apsirūpinimo energijos šaltinius ir panašiai. Štai kai kas uh, pirmasis e, užsiminė apie energijos trūkumą ir jeigu norime kažkokį sprendimą priimti, tai reikia, kadangi tai irgi įeina į saugumo savoką, taigi reikia pasižiūrėti, ar um, vartotojas yra pasirengęs priimti siūlomą energijos kainą. Mes uh, esame atstovai rinkti ES piliečių, todėl labai svarbu, kad matytumėm savo tikslus ilgalaikėje perspektyvoje, bet reikėtų taip pat matyti, su kokiomis problemomis susiduria piliečiai Europoje. Dėkoju, kitas pasisakantysis įvadai. Dėkui pirmininkė, aš labai trumpai pasisakysiu, nes kaip suprantu, norite suteikti žodį ir suinteresuotams pusėms, aišku, kad jie labai svarbus. Aš turiu klausimą ponai Foristeriui. kokie galėtų būti jūsų pasiūlymai, kaip mums sureaguoti į tos pramonės, kur naudojama daug energijos nuogastavimus. Jie mane, kad, mano, kad po 21 metų sumažės nemokamų leidimų dalybos. Ir tokius komentarus mes esame gavę. Nežinau, ar iš tikrųjų tai bus, bet dėl to yra nuogastaujama netgi tiems rinkos veikėjams, kurie sugeba pasiekti pačias ambicingiausias ribas, tai kaip mums reaguoti į tokius nuogastavimus? Kaip mums jiems sukurti saugumo jausmą dėl to, kad tokios e, leidimų dalybos nesibaigs? Ačiū. Dar vieną klausimą išklausykime. Tikiuosi, kad prisiminsite visus e, klausimus. E, Toliau kolega Enhart. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas yra skirtas turbūt ponui Bučiakui, nes jūs atstovaujate chemijos pramoniai. Aš žinau kelis atstovus Shell bendrovės, jie tikrai labai už rinkos stabilumo rezervą. Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl jų pozicija yra kitokia negu kad jūsų pristatyta, nes aš dabar esu šiek tiek sutrikęs ir pasimetęs, nes man dabar neaišku, kurios pramonės, chemės pramonės dalies man klausytis. Ir be to, irgi mano komentaras ponui Bučiakui, mes dabar kalbame ne apie nemokamus tačios leidimus, bet kadangi jau juos paminėjote, norėčiau paklausti jūsų. Aš žinau, kad BASF, viena didžiausių chemijos bendrovių, iki 2013 metų gavo 5 milijonų e, leidimus ir niekada jai neteko pirkti taršos leidimo. Todėl man būtų įdomu žinoti, kaip tokie skaičiai keisės apskritai visoje chemijos pramonėje. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį pranešėjams, o paskui suteiksime žodį kitiems atstovams salėje. Tai jeigu visi atsakinėsime glaustai, tai galėsime išklausyti dar daugiau norinčių pasisakyti. Pradėkime iš kairės ir į dešinę. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Anglės nutekėjimas vyksta ne vien tik tai statybos pramoniai. Ir mes galime, pažiūrėjau, padiskutuoti, kokios turėtų būti ribos būsimam taršos leidimų prekybos laikotarpiui. Be abejo, į tai reikia įsigilinti, bet anglies nutekėjimo sistema yra tarsi draudimo sistema, kuri sukuria bent kažkokį saugumą pramonės sektoriams. Toliau, dėl Shell, kodėl Shell yra už rinkos stabilumo rezervą, na, aš ir pats esu pasimetęs, nes energijos sektoriuje irgi nėra vienbalsės nuomonės. Kolegos iš Lenkijos, pavyzdžiui, irgi nelabai pritarė rinkos stabilumo rezervui. Taigi, iš tiesų, yra esama skirtingų interesų, skirtingų strategijų ir, kaip, kiek aš žinau, Shell labai daug vilčių yra sudėję į, į anglės sugavimo ir saugojimo sistemą, bet tai yra jų individuali nuomonė ir mes turime ją gerbti. Bet aš, kalbėdamas chemijos pramonės vardu, galiu pasakyti, kad dauguma jos atstovų ir tiesą sakant daug energijos suvartojančių pramonės šakų alijansas irgi mano, kad e, rinkos stabilumo rezervas nėra pats geriausias variantas. Dėl leidimų pirkimo aš nežinau, ar iš tikrųjų taip yra. Bet jeigu taip yra, tai vadinasi, viskas turbūt yra tvarkoje, jie turbūt neviršyje nustatytų ribų, jų veikla tikrai labai yra efektyvi, jų veiklos rezultatai yra puikus, tai turbūt jie gauna nemokamus taršos leidimus, tai viskas labai čia puiku. Reiškia, kad jiems ta sistema veikia, jiems yra tinkama ir ko mes norime šitą sistemą. Šitą sistemą. Norime, kad e, geriausius veiklos rezultatus demonstruojančios bendrovės galėtų ir toliau plėstis ir toliau vykdyti savo veiklą. Tai tam ir reikalinga tos sistemos lankstumas. Dėkui. Pone Andersonai. Turime pripažinti, kad rinkos stabilumo rezervą parodė, jo, jo poveikį parodė analizės Ir jos parodė, kad šis rezervas padės sureguliuoti kainas. Kuo greičiau gyveninsime šitą rezervo planą, tuo kainos greičiau susireguliuos. Ir bus daug aiškiau dėl to, kokios kainos bus ateityje. Ir be to, po tokių etapų, kai kainos labai mažos, kai didžiosios gamyklos, pavyzdžiui, išmeta CO2 labai nedaug, bus galima planuoti, kokios bus kainos, kai tas laikotarpis baigsis. Taigi, kainos bus racionalesnės ir jas buvo galima lengviau nuspėti, jeigu veiks rinkos stabilumo rezervas. Be to turime pripažinti, kad gali būti, kad mūsų pastangos sumažinti CO2 išmetimus gali būti sėkmingos. Ir todėl didžiosios problemos, kurios dabar yra sus, aptarinėjamos, nėra susijusios su tik su pora tonų, jos yra susijusios su labai daug tonų ir dėl to manau, kad reikia nusistatyti, koks yra mūsų pagrindinis tikslas. Ir toliau, rinkos stabilumo rezervo klausimą reikia nagrinėti kartu su anglės nutekėjimo klausimu. Ka, e, anglės nutekėjimas yra e, tiesiogiai susijęs su pramonės konkurencingumu. Ir mes e, turime pripažinti, kad kai kurios, e, kad dauguma įmonių net nesusiduria su anglės nutekėjimo problema mes turime mm, rasti būdų, kaip su ta problema kovoti toms įmonėms, kurios realiai su jie susiduria ir kaip mažinti anglės išmetimus ir anglės nutekėjimą. Su pramonė kalba visi aplinkosaugos e, sektoriaus atstovai, politikos sektoriaus atstovai, mes tikrai turime visi dirbti iš vien. Dėkoju, toliau ponas Forsteris. Gerai, aš atsakysiu į pirmąjį klausimą dėl anglės nutekėjimo. Kokios yra mano mintis? turiu pasakyti, kad mano mintis yra panašios kaip ir kitų pasisakiusiųjų, kad iš tikrųjų tas klausimas yra labai svarbus. Tačiau mes nežinome, rinkos stabilumo rezervas tikrai padėtų šitą problemą išspręsti. E, tarybos išvados e, mus labai padrasina ir ragina toliau spręsti anglės nutekėjimo problemą, ieškant į tam reikalingų priemonių. Bet e, tikimės, kad tos priemonės bus pristatytos ir ateityje, bet mes turime labai gerai įsigilinti į rinkos stabilumo rezervo teisės akto pasiūlymą. Ir manau, kad svarbu neprarasti dabar turimo pagreičio, nes mes negalime spręsti tik šitos vienos problemos, mes turime jas spręsti iš vien. Reikia tiesiog e, praminti kelią dirbant su rinkos stabilumo rezervu ir tada jau galėsime ir toliau e, lengviau stabilizuoti kainas ATL rinkoje. Tai baigsiu čia. Puiku, mes puikiai naudojame laiką. Toliau, ponė Skot. Ačiū. Aš sutinku ir Jasonui, ir Tirkui. Rinkos stabilumo rezervo pagrindinis tikslas yra nuraminti kainas ES taryba taip pat labai aiškiai yra pasakiusi, kad e, irgi ieškos būdų, kaip tą padaryti. Keletas pastebėjimų dėl anglės nutekėjimo. Čia yra dvi problemos. Viena yra energijos kaina, pasaulinė kaina. Ir tiesą sakant, niekada nebuvo tokio dalyko kaip vienodos rinkos sąlygos energijos rinkoje. Kai kurios valstybės turi daugybę naftos, kitos visai jos neturi, kitos turi daug dujų, kitos neturi dujų. Ta geografija skiriasi. Ir niekada nebus vienodų konkurencingumo e, sąlygų. Ir todėl mes turime ieškoti kitokios strategijos, negu kad e, strategija tų valstybių, kurios turi daug pigiai gaunamos energijos. Mes čia turime kalbėti ir apie konkurenciją investicijų konkurencinės sąlygas. Dabar daugelis iš mūsų atstovaujame tarptautinėms įmonėms, kai kurie dirbame ir už ES ribų. Man atrodo, kad e, tokia situacija yra daugumos elektros įmonių, kai kurios turi daugiau klientų Turkijoje negu kad Vokietijoje, kitos investuoja Brazilijoje, Rusijoje ir kitur. Taigi Europoje to politikos signalo nėra pasiunčiama, todėl tos įmonės nenori imti jokių naujų mm, veiksmų. Aš tikiuosi, kad Shell ant manęs nesupyks, jeigu aš pasakysiu, kad Shell yra labai protinga bendrovė ir aš manau, kad jų pozicija bet kokiu klausimu turėtų būti vertinama labai rimtai. Dėkui. Puiku. Tikrai esu sužavėtas, kaip, kaip greitai judame pirmin. Dar turime 10 minučių, galime išklausyti vieno klausimo iš, iš narių. Prašau. Dėkuoju, anglės nutekėjimo reiškinio problema yra tokia, kad Europa, pavyzdžiui, neseniai užsakė tyrimą iš ECOFIS, norėdama išsiaiškinti, kokie yra galimi kiti variantai. Uh, palyginus su rinkos stabilumo rezervom. Ką jūs, jums apie tai yra žinoma ir ką jūs apie tai pasakytumėt? O dabar mes leisime tiems, kas sėdi salės gale pasisakyti. Jei jūs sugebėsite užduoti savo klausimą per pusę minutės, tuomet nemažai jūsų galės pasisakyti ir po to svečiai galės. Da, atsakyti per minutę. David Morris, prašau, jūs turite pusę minutės. Ačiū, pirmininkė. Mano klausimas yra skirtas ponui Botšek. Mane nustebino tai, kad jūs nenorite, kad e, rezervas būtų pradėtas taikomas su kuo skubiau. Ypač, kai mums yra žinome, kad e, chemijos pramonė 2013 metais gavo papildomai 28 milijonus e, leidimų. Ir mums atrodo, kad jūsų sektorius e, turėtų padidėti ateityje bent jau 20 procentų. Tai gal jūs galėtumėte tiesiog atsisakyti tų, tų leidimų. Tik 11 sekundžių viršyti laiko. Prašau, ponė, jūs tenais. Ne. Taip, taip, jūs tenais. Jūs žinot, kas jūs esate, ką kreipiuosi. Aš pakėliau savo lanką, aš esu uh, uh, Angie. Ir aš norėčiau mūsų prelegentų paklausti, kaip jums atrodo, jeigu mes sugebėsime de, rezervą pritaikyti kuo skubiau, tai gal mes galėsime ir geriau susitarti dėl energijos CO2 mažimo tikslų dėl 2020 metų. Labai geras klausimas. Jeigu kas nors nori pasisakyti, prašau, leiskite, pakelkite ranką. Jei ne, tuomet su prelegentai galės atsakyti į klausimus. Jūs gal net turėsite daugiau laiko savo atsakymams. Pone Skot, prašau. prašau. Aš manau, kad aš jums visiškai pritarčiau. Taip, kuo skubiau mes turėsime e, tą rezervą, tuo būtų geriau. Ir tuo greičiau mes galėsime pradėti kalbėti apie rimtus tikslus, apie 2030 metų paketą. Ir aš įsivaizduoju, kad mums reiks poros metų tam, kad uh, E, mes suvoktume, e, kad 2020 metai taip pat artėja ir neaišku, kad bus su, tais, e, su 2020 metų tikslais plieno sektorius, man atrodo, kad tai yra sektorius, kuris susiduria su panašiais iššūkiais kaip ir mes, elektros generavimo sektorius. Mūsų rinkos keičiasi, mūsų verslo modeliai keičiasi ir mes, pavyzdžiui, nusprendėme, kad mes turime da, nuspėti visus tuos tas permainas ir joms pasiruošti. Puiku, panas Foresteris. Jūs ko gero išgirsite e, e, nemažai, param, išgirsti nemažai paramos, e, nemažai balsų pasisamdžių už tai, kad reikia kuo skubiau pradėti taikyti rezervą. Ir uh, Mes jau kuris laikas žinome, kad jau seniai vyksta įvairios analizės ir mums akivaizdu, kad reikia veikti, bet mes turėtume taip pat nepamiršti, kas mūsų laukia ateityje, nes tai gali būti netgi svarbiau tam, kad mes galėtume tinkamai sutvirtinti 2030 metų paketo elementus. Ir aš tikiuosi, kad mes turėsime pakankamai laiko tam, kad galėtume jam gerai pasiruošti. Ponas Junkeris, ponui Kanietė davė nurodymų, kad jisai da, e, kuo skubiau pradėtų renkti 2030 metų dokumentų paketą. Ir e, rinkos stabilumo rezervas yra reikalingas žingsnis, bet e, tai nėra vienintelis žingsnis, kurio reikia reformuojant TTL prekybos sistemą. ES institucijos e, turėtų pasirūpinti tomis savo bendrovėmis, kurios investuoja naujas technologijas, kurios investuoja anglės e, e, dioksido mažinimą. Ir taip pat jūs turėtumėte nusiųsti ženklą ir visam likusiam pasauliui. Panas Borčiak. Borčiak. ATL priekybos sistema yra skirta tam, kad būtų mažiausiomis sąnaudomis pasiekti CO2 mažinimo tikslai. Rezervas pakeis šio tikslo gyvenimo sąnaudas. Pagalvokite apie tai. Daug energijos vartojantis sektoriai neužsijama e, atel prekybos verslu. Ne, mes gaminame produktą, kurį tiekiame savo vartotojams. Ir kartais ir tam tikrose sektoriuose tai labai ryškiai tą matome paskiriama daugiau leidimų nei yra reikalinga Ir tai labai liūdnas faktas, mes to nenorėjome. Ir nuo pat pradžios mes prašėme tam tikro lankstumo skirstant leidimus, nes mes galėjome numatyti tokią problemą. Ir mes supratome, kad iškilus kriziai bus per daug leidimų, o jeigu bus mūsų ūkis auks, tuomet atsiras deficitas. Ir štai kokią problemą reikia spręsti. Ir štai čia reikia lankstumo. Uh, Visuomet e, prisiminant, kad e, reikia užtikrinti, kad e, geriausiai veikiantis subjektai turėtų ir toliau, galėtų ir toliau tęsti savo veiklą ir galėtų turėti pakankamai jiems reikalingų leidimų. Ir jeigu mes sukursime modelį, kuriame veiks rinkos stabilumo rezervas, jei mes galėtume tą sistemą tą rezervą panaudoti tam, kad būtų skirstami nemokami leidimai, tuomet, aš manau, mes žengtume teisingą linkmę. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams, ponui Bošek, ponui Foresteriui, poniai Scott ir ponui Anderson. Dėkoju Jums už. Uh, Ir mes su jumis, ko gero, dar susitiksime. Dabar norėčiau perduoti pirmininkavimą Ivo Beletui, nes jisai perims pirmininkavimą tolesniai posėdžių daliai. Dėkuoju. Uh, Labai ačiū Janai. Dėkoju visiems pranešėjams. Taigi baigiamosios pastabos. Paskutinės dešimt minučių. Sveikinu ponui Dalbekį, kuris žadėjo atvykti ir jis atvyko. Tai yra oficialus mūsų susitikimas su naujoju komisaru. Sveiki atvykę. E, tikėkime, kad jūsų pirmasis komisijos oficialus posėdis praėjo sėkmingai. Dėkoju, ponė Ivo. Man tikrai labai malonu būti čia ir noriu padėkoti Jums labai nuoširdžiai už tai, kad surengėte šitą seminarą. Iš tikrųjų labai svarbu gilinti žinias ir suprantimą šio klausimu ir dalyvavau dalyje jūsų diskusijos ir tikiuosi, kad ir manau, kad jums pavyko šitą tikslą pasiekti. Mes vis norime, kad e, apivartinių taršos leidimų priekybos sistema būtų geras instrumentas. Prieš kelias dienas jūs visi matėte, kad buvo pareikšta labai aiškus palaikymas šitai sistemai, kad tai yra pagrindinė priemonė tam, kad mūsų šiltnamio efektą sukeliančių dujų suvaldymo sistema būtų sėkminga. Iki 2030 metų norime tokių dujų kiekį sumažinti ir ATL sistema bus pagrindinis instrumentas tą tikslą pasiekti. Ir tai dera su to, kas siūlė komisija. Todėl man atrodo, kad šiandienos diskusijos yra tikrai labai svarbios ir labai naudingos. Ir aš labai mielai informuosiu apie tai savo, savo kolegas, apie tai, ką jūs kalbėjote čia. Ir pasakysiu keletą pastebėjimų apie tai, ką šiandieną čia girdėjau. Pirmoji mano pastaba būtų tokia matau, kad šios diskusijos ne vien tik tai šiaip yra naudingos, bet ir juose buvo išsakyta daug palaikymo pagrindiniam komisijos požiūriui. Tai, kad reikia sistemos, kuri veiktų pagal aiškės sistemas, nebūtų kažkokia laisvai vengianti sistema. Reikalingos e, e, taisyklės ir ši sistema turėtų būti paremta pasiūlo, pasiūla. Pagal tai turėtų būti reguliuojamos kainos ir be to ši sistema turėtų būti reguliuojama remiantis keliais parametrais E, tie parametrai turėtų būti ambicingesni, bet kartu reikia būti atsargesniems. E, bet manau, kad komisijos pasiūlymas yra tas aukso viduriukas. Ir tą rodo ir mūsų atliktas poveikio vertinimas, kurį jūs galite pasiskaityti internete. Antroji mano pastaba būtų tokia. Noriu pantrinti tai, kam buvo ką tik pas, kas buvo ką tik pasakyta dėl laiko terminų. Tai yra laikas, laiko turi būti skiriama jums pakankamai, kad įsigilintumėte į pasiūlymą. Tai yra svarbu, todėl kad tikrai neverta tęsti dirbti su tokiu instrumentu, kuris neduoda norimų rezultatų. Labai svarbu, kad priemonė ir instrumentas būtų veiksmingas, nes tokiu būdu suteiksime pasitikėjimo rinkos veikėjams, taip pat būtų būt galima pasitikėti anglės rinkos stabilumu, o tai pritraukia automatiškai ir investicijas. Ponas Junkeris ir parlamente yra sakęs, kad jis dabar galvoja apie 300 milijardų eurų investicijų paketą ir jis bus visiškai netrukus pristatytas. Dalis šių investicijų bus skirta toms rytims, kurios yra labai svarbios e, šiandieną mūsų svarstamiems klausimams. Tai yra energijos sektorius, investicijos čia, transporto sektorius, investicijos ten. Taigi 300 milijardų e, eurų paketo paskirstimas e, bus labai svarbus. Ir todėl, kuo greičiau baigsime pasiūlymą dėl rinkos stabilumo rezervo, to bus geriau. Mes be abejo darome ir savo namų darbus dabar, analizuojame vadovų darybos sprendimą ir manome, kad rinkos stabilumo rezervas e, turi būti išanalizuotas gerai ir jūsų diskusijos ta, mums yra labai naudingos šiuo tikslu. Ir manau, kad ši diskusija padės abiems teisėkuros institucijoms pereiti į baigiamasias dėrybų fazes. Dar vienas komentaras dėl anglės nutekėjimo. Ką tik girdėjome argumentų ir už, ir prieš, bet noriu pabrėžti tai, kas buvo sakoma, kad mes toje vietoje, kur yra kalbama apie anglės nutekėjimą mūsų pasiūlyme, kalbame labai svarbius dalykus, nes jeigu to pas, tos pastraipos nebūtų, pasiūlymas būtų netoks svarus. Ir noriu pasakyti, kad iki 2027 metų tas anglės nutekėjimas turėtų būti palaipsniui mažinamas. Ir aš tikiuosi, kad tas patikinimas, kurios laukiame iš valstybių ir vyriausybių vadovų, bus tikrai e, priimtas domen ir sistema bus pakoreguota, bet ji ir toliau egzistuos. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu, bet be abejo svarbu e, sistemą atitinkamai pakoreguoti ir komisija stengsis tą daryti kiek galėdama geriau. Atsižvelgdama į tai, kokie yra tiksliai nustatyti 2030 metams. Dar noriu pasisakyti dėl sąveikos ir ryšio tarp ATL ir kitų politikos sričių, pavyzdžiui, atsinaujinančių energijos šaltinių. Vyksta labai daug įvairiausių diskusijų apie tai, ar vienas instrumentas yra svarbesnis už kitą. Aš manau, kad patvirtinus rinkos stabilumo rezervo e, įgyventinimo planą, šita diskusija baigsis amžiams ir aš labai to norėčiau. Ir labai tikiuosi, kad taip ir bus, nes kartais atsirasdavo skirtingų vertinimų dėl to, kokie buvo tikrieji ketinimai E, iš komisijos pusės ar iš tarybos pusės. Bet dabar, jeigu bus rinkos stabilumo rezervas, tai mes galėsime tikrai remtis sinergiją. Nes e, sinergijos pagrindas yra tai, kad ši sistema turėtų būti paremta pasiūla ir e, remiantis pasiūla ir jos situacija turi būti reguliuojamos ir atidedamos, atidedami taršos leidimai. Ir Aš manau, kad tai yra labai geras žingsnis pirmin. Tai labai, patob, taip labai patobulinamos e, politikos kryptis ir aš manau, kad e, dėl to lengviau atsikvėpsime daugelis iš mūsų, kad ir e, galėsime būti tikri, kad tos problemos, kurios iškildavo iki šiol, daugiau niekada nebeiškils. Ir dar vienas dalykas dėl komentarų dėl ankstesnio rezervo įdėgymo. Komisija siūlo 21 metus dėl vairiausių priežasčių. Jūs atsimenate, kad kai mes rengėme savo pasiūlymą, tai diskusijos labai aktualiai, labai intensyviai tebevyko dėl leidimo atidėjimo. Bet mes labai aiškiai pasakėme, kad jeigu teisėkuros institucijos pamatys, kad dauguma būtų už ankstesnį rezervo sukūrimą, kad atidėti leidimai būtų pervesti tiesiai į rezervą, o ne į rinką, tada taip ir, dary, taip ir darysime. E, jeigu daugma manys, kad e, tokiu būdu rinka galėtų e, sklandžiai funkcionuoti be jokių didelių kainų iškraipimų. Taigi mes iš esmės žiūrime palankiai į ankstesnę rezervo sukūrimo datą ir turbūt tie, kurie skaitėte mūsų poveikio vertinimą arba skaitysite, jį pamatysite, kad vienas iš scenarijų, kurį mes analizuojame, tai ir yra tas scenarijus, kai rezervas sukūriamas anksčiau. Taigi, baigdamas noriu pasakyti, kad šios diskusijos buvo labai naudingos ir manau, kad buvo e, aptarti svarbiausi pasiūlymo aspektai ir šio klausimo aspektai. Ir taryboje mes žinome, kad darbas vyksta pakankamai sklandžiai ir mes lauksime e, tolesnių postumių NVI įtre komitetuose ir Europos parlamente. Ir tikiuosi, kad visi toliau sklandžiai bendradarbiausime. Ir tos mintis, kurias girdėjome šiandieną, tikrai pasitarnaus ieškant ir tolesnių kompromisų trialogose, kurių e, reikės truputį vėliau. Kuo geriau pasiruošime šiam klausimui visose institucijose, įskaitant ir Europos parlamentą, tuo greičiau ir sklandžiau vyks dėrybos ir komisijos vardu. Ir kiti komisarai taip pat su jumis netrukus susitiks ir aš savo komisaro vardu noriu padėkoti Jums už šias diskusijas ir tikiuosi, kad darybos baigsis sklandžiai ir greitai. Ačiū visiems ir linkiu kuo didžiausios sėkmės. Dėkoju. Ir nebejoju, kad mes netrukus dar kartą susitiksime. Taigi, dabar kelios diskusijų apibendrinančios pastabos. Taigi, mėly bičiuliai, manau, kad mes visi sutarėme, kad ETL prekybos sistemą reikia reformuoti, reikia struktūrinės reformos, nes reikia, kad jie funkcionuotų geriau ir uh, Apie tai daug kas šiandien kalbėjo, praktiškai visi apie tai kalbėjo, reikia vis dar spręsti likusius klausimus, panas Debekeris juos minėjo. Labai svarbus taip pat ir laikas, kuomet, kad, kaip, kuomet pradės veikti tas rezervas, ar tai bus 2021 metai ar ankstesni metai. Uh, Be to reikia toliau tobulinti e, anglės nutikėjimo reiškiniui skirtas nuostatas. Tai neįeina šio e, sprendimo projekto e, takymo sritį, bet tai yra vis dėlto susijęs su mūsų diskusijos tema klausimas. Toliau da, rinkos stabilumo rezervo mechanizmo parametrai, dar dėl jų nėra sutarta. Mes tęsime intensyves konsultacijas. Uh, praktiškai su visais, kas dalyvavo šioje diskusijoje ir aš tikiuosi, kad netrukus mes galėsime surasti gerai subalansuotą kompromisą. Ir dabar keli žodžiai dėl darbo grafiko. Mes čia dabar pradėsime dirbti sparčiau. Pirmą kartą pasikeisime nuomonėmis NV komitete gruodžio trečią dieną. Pakeitimus galima pateikti iki gruodžio 11-osios, jeigu aš neklystu. Ir tuo, metu, tuo pat metu įtrėd komitete kolegos. Uh, balsuos, e, nagrinės šį savo nuomonės projektą. Lapkričio 17 balsuos e, sausio 21 ir mes savo komitete balsuosime vasario 23. Aš norėčiau taip pat padėkoti kolegoms iš pirmininkaujančios Italijos. Mes su jais glaudžiai bendradarbiavome e, per kelias pastarosiamis dienomis ir pirmiausia Italija e, daro labai daug tam, kad mes pastumėtume šį dosiją į priekį ir Latvija, pirmininkaus, pirmininkausinti po Italijos, tikiuosi tęs e, gerai pradėtą darbą. Dėkoju visiems mūsų prelegentams, dėkoju Jan e, Dankenui, ponui Grote. Dėkuoju panui Dankinu už pirmininkavimą šiam posėdžiui, dėkoju ir visiems parlamento ir sekretariato darbuotojams, nes jie padėjo mums surenkti šį renginį. Ir dėkoju ir vertėjams. Dėkoju ir tikiuosi, kad netrukus dar kartą susitiksime ir gražus vakaro visiems.